Dear colleagues. Mėly kolegos. Señores. Please be seated. Be seated and try to remain silent. Because as I said, as I said, we got three dossiers. Prašau susėsti, prašau salėje tylos. Turime tris labai svarbius ir sudėtingus klausimus dėl kurių turime balsuoti, o tai nebus lengva ir užtruks pakankamai ilgai. Visų pirma, paprašysiu jūsų bendradarbiavimo geriausių pastangų, kad galėtumėm tinkamai įveikti pakankamai sudėtingus techniškai klausimus. Prašau jūsų padėti pirmininkui tinkamai įveikti šią procedūrą, įveikti ne vien tik tai sunkumus, bet taip pat ir ištaisyti klaidas, jeigu tokių pasitaikytų, skaičiuojant viską, kartais juk yra ir pakeitimų, ir kompromisų, kurie vis dar formuojami, kartais vienas pakeitimas turi atskristi, kai tik tai balsavome dėl kažkokio tai kompromiso, tai aš prašysiu visų dėmesio. Uh, bendradarbiavimo, pagalbos, nes e, balsavimo procedūra bus pakankamai sudėtinga. Tikriausiai gali būti pati sudėtingiausia, kokia, kokia iki šiol mums yra tekę pergyventi. Taigi pradėkime iš karto balsuoti. Noriu pasveikinti kolegas iš Italijos, kurie žymi 150-asias e, e, Italijos vienybės metnės. Mes labai džiaugiamės, kad jie yra su mumis ir sveikiname juos. Ir dar noriu priminti balsavimo kortelės. Manau, visi žinote, jog bus balsavimas ir elektroniškai, tad turime visi pasirūpinti, jog turime elektroninės korteles ir jas esame pasiruošę įsidėję. Pone Infeld. Ačiū pirmininkė. Uh, Nenorėjau čia kalbėti apie tai, kai dar buvo komisarė e, su mumis, tačiau aš norėčiau paprašyti jūsų elektroninio pašto ar kitokio e, paaiškinimo raštu dėl taisyklių, kurios yra taikomos posėdžiams už uždarų durų. Pirmininkas, taip, aptarsime tai. Mes laikėmės įprastinės uždarų posėdžių e, procedūros. Kiti komitetai taip pat yra nustatę, kad padėjėjai gali būti uždarose posėdžiuose, tačiau reikia pasirūpinti iš tikrųjų, kad jeigu yra uždaras posėdis, kad būtų deramai paisama visų taisyklių. Aš ne dėl padėjėjų čia klausiau, nes aš klausiau labiau dėl žmonių, kurie yra visiškai nesusijęs Europos parlamentu. Na, man tai nesvarbu, galbūt, mano manimo, gal tie uždari posėdžiai net ir nėra tokie reikalingi, tiesiog aš norėčiau, kad būtų aiškios taisyklės, kas tai yra tie uždari posėdžiai ir kad būtų jų labai um, nuodugliai laikomas. No relation. Iš tikrųjų, uh, jeigu buvo kažkas fiziškai salėje, kas neturi jokių uh, santykių su parlamentu, tai būtina pasirūpinti, kad taip nebūtų, nes iš tikrųjų, jeigu posėdis yra už uždarų durų, tai jis toks ir turi būti, kitaip kokią prasme jį renkti. Pirmasis orientacinis balsavimas dėl pasiūlymo dėl parlamento ir tarybos direktyvos dėl teisės informaciją bažiamajame procese. Pranešėja ponė Birgit Sipil. Taigi, pradedame. Pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už? Pane Flautr. Oui, la deuxième partie. Antroji 139 e, pakeitimo dalis nepatenka į kompromisinį pakeitimą, taigi reikia dėl to balsuoti ir tai yra parašyta balsavimo sąraše. Vous parlez des compromis, com, euh, euh amendements de compromis numéro 2 Jūs kalbate apie antrą kompromisinį pakeitimą ir pakeitimą sėtina su tuo ar ne. Mes balsuojame dėl ponios Sipel pranešimo, dėl teisės informaciją baudžiamajame procese. Taip, padarėte klaidą. Gerai, tada galime tęsti. Antras kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Čia turime balsavimą dalimis. Pirma. Dalis prieigos teisė prie įrodymo medžiagos. Taigi, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Ne? man atrodo, buvo atmesta, bet gal, gal pasitikrinkime, nelabai aišku buvo. Split vote. Split vote Mes balsuojame dėl kompro, trečio kompromisinio pakeitimo, kur, dėl kurio reikalavimo balsuoti dalimis yra bent jau penkios, šešios e, dalis. Kom, trečias kompromisinis pakeitimas yra padalytas. Pane Sipel. Tik tai noriu visiems paaiškinti, kad mes, dėl ko mes balsuojame, jeigu balsuojame dalimis. Jeigu mes balsuojame taip, ar tai reiškia, kad paliekame tekstą, o jeigu balsuojame ne, tai reiškia, kad nenorime to teksto. Taip tiesiog kad norėjau, kad būtų visiems aišku. Pirmininkas, teskime. Taigi, pirmoji dalis. Elektroniškai pasitikrinkime. Balsuojant dalimis, dėl pirmosios dalies balsuojame. Balsuoti baigiame. I saw, I saw his hand. Now it's 28, it's 28 is rejected. 28 atmestam. Antras, e, antra dalis balsuojant dalimis, kas už, kas prieš, Susilaikė. Atmesta. Panašus santykis. E, trečia dalis balsuojant dalimis, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atrodo atmesta. Ketvirta dalis. Kas už. Kas prieš. Susilaiko. Tas pats atmesta. Penktoji dalis su žodiniu pakeitimu. Aldė. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Albrecht žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Ir dabar bendrai balsuojame dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Norite pasitikrinti dėl Albrechto žodinio pakeitimo? Gerai. Tai tada dar grįžtame prie uh, Albrecht žodinio pakeitimo, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. 31 už 19 prieš priimta. Taigi visas trečias pakeitimas atitinkamai kaip pakeistas mums balsavus, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penkiasdešimt penktas ponios Latford pakeitimas. Atskirai balsuojame dėl sakinio dalies tuomet, kai tos teisės yra taikytinos kas už, kas prieš, susilaiko, man atrodo, atmesta ne. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Nedidelė persvara, bet priimta. Šešisdešimt pirmas pakeitimas. Balsuojama atskirai dėl sakinio dalies, taip kaip taikoma nacionaliniai teisėjai. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo, kad atmesta. Septyniasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. Daug pakeitimų atkrito, taigi einame prie ketvirto kompromisinio pakeitimo. Turime balsavimą dalimis, paprašė ponia Latford. Taip yra parašyta balsavimo sąraše, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ir dabar dėl viso kompromisinio pakeitimo keturi su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinti norite? Prašom elektroniškai. Dėl 78, nes 76 atkrito. Nereikia tikrintis. 79 kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Vėlgi yra atkritusių pakeitimų. 13. Kompromisnis pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Keturioliktas kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsavimas atskirai dėl šešto straipsnio trečios dalies B punkto. Balsuojame dabar dėl to balsavimo atskirai, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl šešto kompromisinio pakeitimo, atitinkamai pataisyto, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Yra um, ponios Latvart žodinis pakeitimas, taigi visų pirma dėl žodinio pakeitimo ir balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar visas septintas kompromisinis pakeitimas atitikmai buvo pataisytas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta priimta. Dabar 103 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 104 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta irgi. Ne, man atrodo, kad atmestas, sako pirmininkas. Norite pasitikrinti? Dėl 104 pakeitimo. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Taip, buvo atmesta. Kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta. 111, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 112, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtas keturioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septynioliktas kompromisnis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 115 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 116 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisnis pakeitimas, balsavimas dalimis paprašė ponė Latford. Taip, taip, reikia balsuoti dalimis. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Atsiprašau, ponė Latvart. Dabar balsuojame dėl viso dešimto kompromisinio pakeitimo atitinkamai pataisyto, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Toliau. Daug pakeitimų atkrenta. Šimtas dvidešimt penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vėl kai kurie atkrenta pakeitimai. Tada vienuoliktas kompromisinis pakeitimas. Balsuoti dalimis paprašė ponė Latvart, dėl balsavimo dalimis kas už, kas prieš. Susilaiko, panašu, kad priimta. Dabar atitinkamai pataisytas kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Vėl. Keliaujam prie 36 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ne? Gerai. Pasitikrinkime dėl 36 pakeitimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. Taip, priimta. Keliaujame toliau. Vėlgi yra atkrentančių pakeitimų. 137 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Vėl atkrentančių pakeitimų yra. Man atrodo, kad dabar jau galime perėti prie konstatuojamų ir nurodančių dalių. 26 pakeitimas kas už prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas kompromisinis pakeitimas, vėlgi atskirai paprašė balsuoti ponė Letford, taigi visų pirma dėl atskiro balsavimo kas už, kas prieš, susilaiko. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmesta. Ne, vis tik tai priimta, sako pirmininkas. Taip ir norėjau pasakyti, kadangi čia atskiras balsavimas, kurio paprašė ponė Letford ir pati balsavo prieš. Taip, priimta. Taigi, dabar turime 12 kompromisinį pakeitimą, atitinkamai pataisyta, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš. Dabar susilaiko, atmesta. 31. Kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 15 kompromisinis pakeitimas, vėlgi la, ponė Latvar paprašė balsuoti atskirai, visų pirma dėl to atskirai, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vėlgi, atsiprašau, ponė Latvart. Atitinkamai pataisytas 15 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 34 kas už prieš susilaiko atmesta. 16 kompromisinis pakeitimas kas už kas prieš susilaiko priimta. 35 kas už kas prieš susilaiko atmesta. 36 kas už kas prieš susilaiko atmesta. 37 dalimis. Visų pirma, dėl 37, kaip kad originaliai buvo pateikta. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Man atrodo atmesta. Norite pastikrinti? Man atrodo, buvo atmesta. Prašom pasitikrinti elektroniškai, bet noriu paklausti, kodėl mes visų pirma balsuojame dėl um, originalaus teksto, o paskui dėl uh, pakeisto teksto, o ne priešingai, kaip kad yra mano balsavimo sąraše. Pirmininkas sako, o mano balsavimo sąraše yra, mm, va taip, ne taip kaip pas jūs, tai būna kartais. Bet jūs teisingai pasakėte, iš tikrųjų, mano balsavimo sąrašas yra toks, visų pirma originalas, paskui pakeitimas. Pakeistas tekstas. Taigi, gerai. Visų pirma, balsuojame dėl 37 pakeitimo be žodžių tiek, kiek praktiškai įmanoma. Kas nors prieštarauja, pane Latford? man atrodo, tiesiog reikėtų balsuoti dėl tų žodžių, tiek, kiek tai praktiškai įmanoma. Pirmininkas, taip mes dabar ir balsuojame, būtent dalimis, tik tai dėl tų žodžių. Balsuojame dėl 37 pakeitimo be žodžių tiek, kiek praktiškai įmanoma. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar 37 pakeitimas, toks, kai buvo originaliai pateiktas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Gerai pasitikrinkime. Dėl 37 pakeitimo originalaus teksto. Now the vote is closed. Yes, it's adopted. Taip, priimta, priimta. Trisdešimt aštuntas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt devintas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 42 kas už, kas prieš, Susilaiko. Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Na, neaišku buvo vis tik tai, kaip balsai pasidalijo. Taigi pasitikrinkime elektroniškai dėl 44. Priimta. Ne, esmė buvo tokia, kad socialistų frakcija nekėlė rankų, taigi aš negalėjau aiškiai matyti e, bendros e, padėties. 45. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Dabar prašau elektroniškai balsuoti. Tai galutinis rezultatas. Taip, patvirtiname 49 balsai už, 3 prieš. Sveikiname ponę Sipel. Moving on to the second voting list. Antras balsavimo sąrašas. kitų svarbių klausimų. Orientacinis balsavimas dėl Simono Busutilo pranešimo dėl Frontex agentūros. Pradedame. respond. Okay. This is going to be a little complicated, so I, I, I ask for indulgence. Bus sudėtinga, todėl iš anksto prašau visų kantrybės. Pirmas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 139 už, prieš, susilaikė, pritarta Atmesta. Antras kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Trečias kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 209 už, prieš, susilaikė, atmestas. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Dėl atskirų dalių balsuosime. Penkios dalis. Dėl pirmosios dalies už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Trečia dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirta dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Penktoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaikė pritarta. 212 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas trečias pakeitimas dabar. Dėl trijų dalių balsuosime. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Antroji dalis už. 103 pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ir dėl 103 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 104 withdrawn. Dabar dėl 105. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė primta. 107 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 107 pakeitimo. The vote is open. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Prašau aiškiai iškelti rankas, kai balsuojat, kad aš matyčiau. Toliau, 109. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau septintas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas už prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 111 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 112. Pasitikrinkime dėl 111 pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta su nedidelė persvara. Toliau, 112. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 113 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 114 kas už prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, manau, priimta. Gerai, pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. 115. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šimtas šešioliktas. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. 117 atsimtas. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 119, kas už? Prieš susilaikė Manau, priimta. Bet jeigu norite pasitikrinti, gerai pasitikrinkime. Taigi tikrinamės. Dėl 119 pakeitimo balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau 120 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 121 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, primta. 125 kas už prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 8, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame kartu už 14 ir 16 pakeitimus. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 128 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet 11 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Penktas, antra dal... Penkioliktas pakeitimas antra dalis kas už? Prieš. Susilaikė primta. 15 pakeitimas, antra A dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 129. Atsiprašo pirmininkas. 15 pakeitimo trečia dalis. Kas už? Prieš susilaikė primta. 129 už. Prieš susilaikė atmesta. 130 už. Prieš susilaikė atmesta. 131 už, prieš, susilaikė, atmesta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 už, prieš, susilaikė, atmesta Atsimtas pakeitimas, dėl jo nebalsuosim. Einam toliau. 134 taip pat atsimtas. Afet 12 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 15 pakeitimo penkta dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 135 už, prieš, susilaikė, atmesta. Atsiprašau, pirinkas priimta. 137. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 138 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 9 kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas keturiasdešimt penktas už, prieš susilaikius, priimta. 19 atsimtas, 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Afet 14 už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. Dėl Afet 14 balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 26 prieš 23 priimta. 21 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 146 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 147 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22 už, prieš, susilaikė priimta. 148 už, prieš, susilaikė priimta. Afet 15 atkrenta, nes ankstesnis buvo priimtas. Toliau 23 už, prieš, susilaikė priimta. 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 159 kas už, atsiprašau, 149 atmestas, 152 atsimtas, dabar 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už, prieš, susilaikė, priimta. 154 su pono Lambrinidis žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. F17 atkrenta. Dabar afet 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 156 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš susilaikė priimta. 158 už prieš susilaikė atmesta. 159 už prieš susilaikė atmesta. 28 už prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė priimta. F19 už prieš susilaikė atmesta. 160 už prieš susilaikė atmesta. Žodinis žaliųjų pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 162 Norite pasitikrinti žodinio pakeitimo? Gerai. Žaliųjų patiktas žodinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Rejected. 160... Atmesta. 162 už, prieš, susilaikė atmesta. 161 už, prieš, susilaikė primta. 163 už, prieš, susilaikė atmesta. 30 už, prieš, susilaikė, primta. 166 už, prieš, susilaikė, primta. 165 už, ne, 165 atkrenta. Trisdešimt antras už, prieš, primta. 33 už, prieš, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 167 už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 168 už, prieš, susilaikė, atmesta. 169 už, prieš, susilaikė, priimta. 170 ne, pasitaiso. Pirmininkas 169, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 už, prieš, susilaikė, priimta. 40 už, prieš, susilaikė, priimta. 41 už, prieš, susilaikė, priimta. 171 už, prieš, susilaikė, atmesta. 173 už, prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime dėl 173. Pradedame balsuoti. Closed. Balsavimas baigtas. 29 prieš 23. Primtas. 172 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. 174 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkas. <coughs> 175 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 176 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Afe 20 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 177. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 178. Už? Prieš susilaikė atmesta. 180 už, prieš susilaikė priimta. 181 už, prieš susilaikė atmesta. 183 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, priimta. 184 už, prieš, susilaikė, atmesta. 185 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 186 už, prieš, susilaikė, manau, priimta. Pasitikrinkime dėl 186 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip, priimta. Einame toliau. 187. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 46 už. Prieš. Pritarta. 47 už prieš, susilaikė pritarta. 47 ką tik buvo, 48 už, prieš, susilaikė pritarta. 188 už, prieš, susilaikė pritarta. 169 už, prieš susilaikė pritarta. 49 už, prieš susilaikė pritarta. 50 atsiimtas, 191 už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas devyniasdešimtas tuomet už, prieš susilaikė pritarta. 51 už, prieš susilaikė pritarta. Penkiasdešimt antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 194 atsimtas. 100. 95 atsimtas, ar ne, ponė Sipel? Atsimtas. Ne, jis neatsimtas. Atsimtas. Šimtas devyniasdešimt septintas. Už prieš susilaikė atmestas. 196 už, prieš susilaikė atmestas. 54 už, prieš susilaikė pritarta. 195 už, prieš susilaikė pritarta. 199 už, prieš susilaikė Atrodo, kad atmestas. Dvidešimt šeštas afet. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 201 už, prieš, susilaikė, atmestas. 27 afet. Už, prieš, susilaikė, a, priimtas. Tik EPP frakcijos nariai balsavo prieš jį neklystų. Reikia pasitikrinti. Check on AFET 27. Checking. Now the vote is open. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dušimtasis dėl trijų dalių, dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, prieš, susilaikė, pritarta. 202 už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 už, prieš, susilaikė atmestas. 203 už, prieš, susilaikė pritarta. 204 už, prieš, susilaikė atmestas. 205 už, prieš, susilaikė atmestas. 206 už, prieš, susilaikė atmestas. 57 už, prieš, susilaikė pritarta. 207 už, prieš, susilaikė pritarta. 208 už, prieš, susilaikė pritarta. 58 už, prieš, Atmestas. Pasitikrinkime. Mačiau, kad APP frakcijos nariai balsavo prieš. 58, 58. Checking. 58. The vote is over. Tikriname dėl 58 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. 58. Now closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 210 už, prieš, susilaikė atmestas. 213 už, prieš, susilaikė pritarta. 216 už, prieš, susilaikė atmestas. 216 už, Ne, ką tik balsavome. 215 už. Prieš susilaikęs. Pridak. Du šimtai keturioliktas už. Ne. Du šimtai keturioliktas už. Prieš susilaikė pritarta. Toliau 60 už. Prieš susilaikė pritarta. 61 už. Prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinti. Šešiasdešimt pirmas patvirtintas. Dabar 29 afeto. Už, prieš susilaikė pritarta. 219 už, prieš susilaikė pritarta. 218 už, prieš susilaikė pritarta. Balsuojame dėl originalaus teksto. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimt šeštas. Ne, 226 už, prieš, susilaikė, atmestas. 227 už, prieš, susilaikė, atmestas. 31 Safeto. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 228. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 231 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Afeto 32 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 232. Už, prieš, susilaikė atmestas. 233 už, prieš, susilaikė pritarta. 234 su pakeitimu žodžiu atkrenta, jis jam pritarėme jau. 235 už, prieš susilaikė atmestas. 226 už, prieš, susilaikė, pritarta. Du šimtai trisdešimt septintas už, prieš, susilaikė, atmestas. Afe 34 už, prieš, susilaikė, atmestas. 238 už, prieš susilaikė atmestas. 239 už, prieš susilaikė pritarta. 241 už, prieš susilaikė atmestas. Šešdešimt trečias pakeitimas neatkrenta, tuomet dėl šešdešimt trečiojo už, prieš susilaikė Pritarta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas už. Prieš susilaikė pritarta. Šešiasdešimt ketvirtas už. Prieš susilaikė pritarta. Šešiasdešimt penktas už. Prieš susilaikė pritarta. 245 už, prieš susilaikė pritarta. 246 už, prieš susilaikė atmesta. 247 už, prieš susilaikė atmesta. 248 už, prieš susilaikė atmestas. 66 už, prieš susilaikė pritarta. 67 už, prieš susilaikė pritarta. 250 už, prieš susilaikė atmesta. 251 už, prieš susilaikė atmestas. 68 už, prieš susilaikė pritarta. 252 už, prieš susilaikė atmestas. 258. Ketvirtas už, prieš susilaikė atmestas. Afeto 36 už, prieš susilaikė atmestas. 253 už, prieš susilaikė atmestas. Toliau konstatuojamosios dalis Rodomosios dalis už, prieš susilaikę pritarta. 72 pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. 73 ir 74 pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikę pritarta. Afet pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė, atrodo, kad pritarta dėl didelio susilaikiusių skaičius. Pasitikrinkime. Kartais sunku suprasti, nes nesimato rankų. Septyniasdešimt ketvirtas. Ne, afet pirmasis pakeitimas, pasavimas prasidėjo. Now closed. Pasavimas baigtas. Atmesta. 75 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Afet antras už prieš, susilaikė pritarta. Atmesta. Žin, matau, kad yra skilimas tam tikras. Reikia pasitikrinti dėl antrojo FED pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Now closed. Balsavimas baigtas. Atmestas. 76. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 77. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 78. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. 79. Už. Prieš. Susilaikė atmestas. Trečias afeto už prieš, susilaikė, pritarta. Reikia pasitikrinti. Man atrodo, kad liberalai šį kartą balsavo už. Pateikia pasitikrinti. AFET trečias pakeitimas, balsavimas prasideda. Now closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienu balsu, vienam balsavus, vienam persvėrus. Aštuoniasdešimtas pakeitimas už. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Afet ketvirtas pakeitimas. Pasitikrinti dėl 80-ojo. Gerai, tikriname dėl 80-ojo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtas afeto. Už. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 83 už, prieš, susilaikė, atmestas. 84 už, prieš, susilaikė, atmestas. 85 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 86 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas, ne, trečias pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 86 už, prieš, susilaikė, atmestas. 88 už, prieš, susilaikė atmestas. 89 už, prieš susilaikė atmestas. 90 už, prieš susilaikė pritarta. 92 pakeitimas dabar. Už, prieš susilaikė atmestas. 93 už, prieš susilaikė atmestas žodinis žaliųjų pakeitimas. Už. Prieš susilaikė atmestas. Šeštas afeta. Už. Prieš susilaikė atmestas. 95. Už. Prieš susilaikė atmestas. 94. Už už, prieš, susilaikė, pritarta. 97 už, prieš, susilaikė, atmestas. 96 už, prieš, susilaikė, atmestas. 98 už, prieš, susilaikė, pritarta. 7 afeto už, prieš, susilaikė, pritarta. 99 už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtasis už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas pirmas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas antras už, prieš susilaikė atmestas. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Dėl kai kurių paragrafų. 69 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 atsiimtas, į dabar 71 už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar vis, dėl viso teksto su pakeitimais už, prieš, nereikia elektroniškai balsuoti nes tai galutinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Pritarta 43 balsavus už, 7 prieš. Sveikiname pana Busutil. Taip, prašau, ponia Busutilai. Pirmininkė, noriu tiesiog padėkoti visiems, pasakyti ačiū visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, bei taip pat patarėjams savo padėjėjų ir merginai, kuris sėdi šalia jūsų, Helen Colors, už jos didžiulę paramą. Dėkojame visiems, nes darbas nebuvo iš lengvųjų. Tačiau dar ne viskas. Mūsų laukia trečias balsavimas, kuris irgi bus nelengvas. Ir vėl prašau visų bendradarbiavimo, nes darbas dar nebaigtas. Matau, kad ponia Holmaier kelia ranką, prašau. Pirmininkė kolegos. Norėjau padėkoti pranešėjui. Ir darbuotojams už tai, kad paskutinius sunkius klausimus mes išsprendėme pastarosiomis temomis. Ir migracijos klausimus svarbu, kad parlamente susidarytų didelė dauguma balsuojant. Tačiau dėja pritrūko laiko dėl trijų, keturių tikrai sudėtingų aspektų, kad būtų surastas bendras visiems prieinamas vardiklis. EPP vardu norėčiau pasakyti, kad net išvelgiant į rezult, balsavimo rezultatus būtų tikrai labai gerai, jeigu dėl tų klausimų bu, bu, pabandytume sutelkti kiek įmanoma didesnė daugumą, nes kuo daugiau parlamento narių balsuos už tai, taip, tuo stipresnės mūsų pozicijos bus tarybos atžvilgių toliau darantis dėl šios temos. Taigi noriu APP vardu pasakyti, kad mes esame pasirengę toliau dėrėtis ir ieškoti kompromiso tais klausimais, kur, kurių jis, jis nebuvo pasiektas. Mrs. Holmeier. Ačiū, ponė Holmeier, už sakytas pastabas. Dabar turime pereiti prie balsavimo trečių klausimų, irgi bus sudėtingas balsavimas. Turiu visų pirma padaryti keletą skelbimų, vėlgi noriu paprašyti jūsų bendarbiavimo, nes, na, iš tikrųjų, mano atrodo protas tiek pat nuvargęs kaip ir liežuvis, tai prašysiu pagalbos. Keletą skelbimų. Visų pirma, yra paskutinė akimirka padarytų pakeitimų, dėl kurių mes tik ką susitarėm per paskutinės kelias valandas iki balsavimo. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pranešėja pasisako už 109 pakeitimą. Toliau 43 pakeitimas atkrenta, jeigu 251 ir 252 pakeitimai būtų priimti. Trečia. Šie pakeitimai atsimti. 85.

Labai trumpai dėl darbo tvarkos. Tai gal kuomet prieisime prie tų konkrečių punktų, gal tada ir o, pasakykit šią informaciją, nes tikrai dabar nesugebėsime taip greitai savo dokumentuose surasti kiekvieną jūsų paminėtą punktą. Tai prašom, kai prie jų prieisim, tada priminkit mums. Pirmininkas tiesiog bandau kažkaip tai e, susekti, kurie pakeitimai atkris, bandysime žiūrėti, kai jau balsuosime. Taigi, kaip žinote, Balsuojame dėl pasiūlymo dėl tarptautinės apsaugos naujos redakcijos. Mūsų pranešėja yra ponė Gijom. Ir pradedam. Penktas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 80 tik lingvistinis. 81 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas. Ir 82 ir 83. Ne. Šeštas ir 82 pakeitimai yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuoniasdešimt ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Septintas kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Reikia pasitikrinti. checking on amendment 7. Tikrinamės dėl septinto pakeitimo elektroniškai. The vote is closed. It's adopted. Priimta. 85 atsiimtas, 86 kas už. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 88. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 89. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 90. Kas už? Kas, kas prieš? Susilaiko atmesta. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 92, 93 yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 96. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 9. Kas už, prašoma pasitikrinti dėl 96 pakeitimo elektroniškai. 29 už 19 prieš priimta. Pereinam prie devinto pakeitimo dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 97 su ponios ir žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 98 kas už, kas prieš, susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkim. Dėl 98. 20 už, 26 prieš atmesta. 99. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 103. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 104. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 106. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 110 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 111 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Man atrodo, kad atmesta, bet prašoma pasitikrinti. Aš mačiau šiaip, kai frakcijos balsavo, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 111. priimta. Norite dėl 110 pasitikrinti gerai, tada pasitikrinkime ir dėl 110 grįžtam atgal. Atmesta, tai viskas gerai. 112. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Man atrodo, kad priimta. Sakot, kad atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Labai prašau aiškiai kelti rankas, nes dėl kiekvieno pakeitimo reikės tikrintis elektroniškai. Taigi, pasitikrinkime dėl 114. Priimta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 115 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 116 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 117 už. Prieš. Susilaiko. Priimta.

121. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 124. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 125. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 127, kas už. 127, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Man atrodo, kad e, priimta. Liberalai ir EPP kartu balsavo. Norite pasitikrinti gerai? 129 kas už? Ne, 128 taip pirmininkas pasitaiso. 128 kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 129 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 130 kas už? kas prieš, susilaiko, atmesta. 131, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 132, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ne, atsiprašau, atsiprašau, pirmininkas sako, teisingai priimta. 133, kas už. prieš susilaiko priimta. 19. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 134. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 20. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 21 ir 135 identiški, kas už, prieš sulaiko priimta. 136 kas už, prieš susilaiko priimta. 137 kas už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisinis kas už, prieš susilaiko priimta. 140 kas už, prieš susilaiko atmesta. 23. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 141. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Gerai, pasitikrinkim, neaišku. 141. Balsuoti baigiame. Taip, atmesta. 142 kas už. Prieš susilaiko. Atmesta. 143 kas už. Prieš susilaiko. Priimta. 144 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 145 kas už, prieš susilaiko atmesta. 146 kas už, prieš susilaiko atmesta. 147 kas už, prieš susilaiko atmesta. 148 kas už, prieš susilaiko atmesta. 149 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 150 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 151 kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta.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 Pirmininkas būtent taip ir sakiau, kad 152 neatkrito. Gerai. Tai ar visi sutinkat, kad 152 atkrito? Gerai, tada einam toliau. 178. Dešimtam puslapį. 178. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 179. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 180. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 26. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 181. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 182 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 183 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 184 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 Gerai, gerai, gerai, pasitikrinkime dėl 184. Nereikia? Tai reikia ar nereikia? Ne. Šimtas aštuoniasdešimt ketvirtas tikrinamės elektroniškai. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 185. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 6. Favor. 186. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 187 už. Prieš susilaiko atmesta. 188 už. Prieš susilaikė priimta. 28 ir 189 identiški už. Prieš susilaikė priimta. 191 už. Prieš susilaikė priimta. 192 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis 9 už, prieš susilaikė priimta. 196 už, prieš susilaikė priimta. 199 už, prieš, susilaikė, priimta. 200 už, prieš, susilaikė, priimta. 201 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 202 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 203 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 30 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 204. 204 pakeitimas už, prieš susilaikė primta. 205 ir 206 kartu už, prieš susilaikė atmesta. 207 norit pasitikrinti, manau atmesta, bet galim pasitikrinti. Dėl 205 ir 206 balsuojame kartu. Now closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 207. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 208. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 209. Už. Prieš susilaikė priimta. 210 už, prieš, susilaikė priimta. Atmesta. Maniau, kad jūs balsavot už. Pasitikrinkime. 210 pakeitimas. Balsuojame. Atmesta. Du šimtai vienuoliktas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 212 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 213 už prieš susilaikė atmesta. 214 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė primta. 215 už, prieš susilaikė atmesta. 216. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 32. Už, prieš, susilaikė, priimta. Norite balsuoti elektroniškai. Well. Voting on 32. The vote is open. Balsuojame dėl 32 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Du šimtai septynioliktas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Du šimtai aštuonioliktas už. prieš susilaikę priimta. 219 už, prieš susilaikę priimta. 220 už, prieš susilaikę. Manau atmesta. 221 už, prieš susilaikę atmesta. 222 už prieš, susilaikė atmesta. 223 už, prieš, susilaikė atmesta. 224 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. 225 už. Prieš susilaikė atmesta. 34 atsimtas. 226 už. Prieš susilaikė priimta. 200. Pasitikrinkime dėl 226 pakeitimo. Balsuojame. Now closed. Balsavimas baigtas. 28 prieš 23 priimta. 127 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 228 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 229 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 230. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 231 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 232 232 už, prieš, susilaikė, priimta. 233 už. Manau, 232 buvo priimtas, sako pirmininkas. 233 už. Prieš susilaikė atmesta. 234 už, prieš, susilaikė atmesta. 235 už, prieš, susilaikė priimta. 35 už, prieš, susilaikė priimta. 236 už prieš. Susilaikė. Atmesta. 237 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 238 atsimtas. 36 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 200. Atsiprašau. 37 už Pirmininkas praleido 239 pakeitimą. Kas už? 239 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 37 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 241 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė. Trisdešimt aštuntas. Aiškiai kelkite rankas, kas už? Dabar prieš. Susilaikė. Priimta. 240 atsimtas. 242 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 243 už. Prieš susilaikė priimta. 244 atkrenta. 243 tikrinamės elektroniškai. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 244 atkrenta. Du šimtai keturiasdešimt devintas ir du šimtai penkiasdešimtas. Identiški balsuojame kartu. Kas už? Prieš? 249 ir 250. Balsuom kartu, dar kartą. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Keturiasdešimt trečias. Atkrenta keturiasdešimt ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikė, priimta. 253 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 45 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 254 už prieš, susilaikė, atmesta. 255 už, prieš, susilaikė, atmesta. 256 atsimtas, 46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 ir 257 balsuojam kartu, jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 259 už, prieš, susilaikė, atmesta. 258 už, prieš, susilaikė, atmesta. 260 už, prieš, susilaikė, atmesta. 261 už, prieš, susilaikė, atmesta. 262 už, prieš, susilaikė, atmesta. 263 už, prieš, susilaikė, atmesta. 264 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, priimta. 265 už, prieš, susilaikė, atmesta. 266 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis dešimtas už, prieš. Um, second, Pirmininkė, kaip jau jūs minėjote. Dešimta, dėl dešimto pakeitimo yra žodiniai pakeitimai. Čia yra labai didžiulė vertimo klaida vokiškoj versijoj. Mes sutarėme, kad pavadinime bus išbraukta žodis European. Ir kitoje pastraipoje tas pats. Ir antroji pastraipa tampa pirmąją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 Čia techninio pobūdžio pakeitimas. Ačiū, ponė Hirš, už paaiškinimą dėl žodinio pakeitimo, kuris buvo pateiktas kaip dešimtas kompromisinis pateikimas. Tikiuosi, kad visi pasižydimėjote, dėl ko susitarta. Pone Holdmeier. Aš tik noriu pridurti, kad dėl 43 straipsnio mes balsavome ir jis yra susijęs su dešimtu kompromisu ir čia tarsi nebereikėtų mums balsuoti. Ar mes pritarėme, sutinkame su to, ponia Hitch? Gerai, tuomet balsuojame. Dešimtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Daug pakeitimų atkrenta ir mes periname prie 271 pakeitimo. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Manau, atmesta. Taip. 272 atsimtas, 273 už, prieš, susilaikė, atmesta. 274 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, dabar prieš, susilaikė, priimta. Manau, kad yra priimta, sako pirmininkas. Ar turim pasitikrinti? Mes visi jau esame pavargę. Jeigu nepakelsite rankų, bus dar sunkiau susigaudinti. Taigi balsuoma dėl 51 pakeitimo. Tikrinamės elektroniniu būdu, prašau. Now closed. 28 again. Baigta. Priimta. 52 už. Prieš. Priimta. 275 už. Prieš susilaikė, atmesta. 276 už, prieš, susilaikė, atmesta. 279 už, prieš, susilaikė, atmesta. 277 už, prieš, susilaikė, atmesta. 278 už, prieš, susilaikė atmesta. 53 už, prieš, susilaikė priimta. 280 atsimtas, 281 už, prieš, susilaikė atmesta. 282 už, prieš, susilaikė, atmesta. 283 už, prieš, susilaikė, priimtas. 284 už, prieš, susilaikė, priimta. 285 už, prieš, susilaikė, priimta. 286 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau Konstatuojamosios dalis. 54 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 55 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 56 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 57 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 58 už prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis pirmas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas. Priimta 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 64 už, prieš susilaikė priimta. 65 už, prieš susilaikė priimta. 66 už, pri, už, kas prieš susilaikė atmesta. 67 už, prieš susilaikė priimta. 68 už, prieš susilaikė atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, atmesta. 73 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis antras už, prieš, susilaikė, priimta. 76 už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, ne, nepamačiau dar kartą. 76. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 77 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas ir 78 identiški, balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, manau, priimta. 79 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame už visą tekstą. Atsiprašo pirmininkas, panašu, kad aš praleidau du pakeitimus. To to number... Turime sugrįžti prie 17 puslapio. Du pakeitimai, už juos liko nebalsuota. 251 ir 252 identiški, balsuojame už juos kartu. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Ir 44 pakeitimas. 17 puslapyje. Kas už? 44 pakeitimas. Ne, atrodo, kad atvirkščiai. Nebalsavom už 43 pakeitimą. Jis atkrenta. Tada lieka 44 pakeitimas. Man buvo pasakyta, kad už jį nebalsavome. Visi gali suklysti, net ir techninė tarnyba. Bet man pasakė, kad dėl šio pakeitimo mes nebalsavome, dėl 44 pasirodo balsavimai. Tuomet balsuojame galutinai dėl viso pakeisto teksto. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta 28 balsais už. E, Sveikiname ponę Gijom už nuveiktą darbą, dėkoju už kantrybę ponę Latford. Aš e, nesu labai kantri. Gal koordinatoriai galėtų peržiūrėti balsavimo sąrašus. Mes jau balsuojame daugiau nei dvi valandas. Aš suprantu, kad tai sunku. Nebuvo lengva ir dėl kitų pranešimų nebuvo lengva pasisėti dėl kompromisų, kurių pasiekė ponė Sipil dėl teisų išvardinimo. Bet gal koordinatoriai galėtų peržiūrėti ir pabandyti siekti daugiau disciplinimos rengiant pakeitimus, nes nemanau, kad dar kas nors iš mūsų norėtų iškesti dvi su pusę valandas balsavimo. Pone Latford, galiu pasakyti, kad kantrybė tikrai niekada buvo mano iš stipriųjų vietų, tai vienas dalykas, kitas dalykas. Aš darau viską, kad paspartinčiau, bet aš noriu Jūs perspėti, kad kartais procedūra yra tikrai ilga ir tenka visiems bendradarbiauti. Ir trečia, Libe komitetas atrodo taip yra sukurtas. Mums tenka balsuoti dėl tikrai didelio sąrašo gana dažnai. Mes esame pasirengę viską peržiūrėti ir pasižiūrėti, kaip užtikrinti geresnį koordinatorių darbą ir visų komiteto narių darbą balsuojant. Ponas, ponė Morais, pirmininkė, mūsų frakcija mano, kad balsavimas pavyko ir jisai buvo puikiai pravestas. Ačiū už bendradavimą iki kito karto. We'll be again at 3 p.m. this afternoon.